<clears throat> O šio posėdžio protokole bus paskelbtas sąrašas patvirtintų teisės aktų. Dabar ponas Štūga prašo leisti jam pasisakyti dėl darbo tvarkos. Ačiū pirmininkė. Jūs savo kalboje daugiausiai kalbėjote apie demokratiją ir tuo nesuprantamiau man yra pirmininkus suėgos sprendimas nesurenkti diskusijos dėl Niderlandų referendumo įvykusio balandžio 6 dieną rezultatų. Tai yra smūgis į veidą Niderlandų piliečiams ir, manau, prarasta galimybė pademonstruoti pagarbą Niderlandų gyventojams ir praleista proga ateityje išvengti tokių referendumų e, ateityje, nes kiek žinau, yra numatoma surenkti dar vieną referendumą Niderlanduose dėl laisvos prekybos sustarimo su JAF. Ačiū. Pone Štugarai, demokratija taip pat reiškia ir sprendimų prieimimo balsų daugumą. Pirmininkų suėgoje balsų daugumą buvo nepritarta jūsų ir jūsų frakcijos pasiūlymus rengti šią diskusiją. Taigi tokia yra karti demokratijos tiesa ir patirtis, kadangi vienas iš jūsų frakcijos e, atstovų per pininkų suėgą taip pat balsavo prieš šį sprendimą. Jūs galėjote per nustatytą terminą pateikti prašymą papildomą įtraukti šį klausimą darbo atvarkę, dėja pavėlauti tą padaryti, savo prašymą įteikėte 16.41 minutę ir todėl negalėsime balsuoti dėl jūsų pateikto pasiūlymo. Ponas Schaffhauseris žodis. Pane Pirinkė, vakar vyko atvirų durų dienos ir jos puikiai praėjo, buvo vyko tikros diskusijos, aš tikrai dėl to labai džiaugiuosi. Atstovaudamas pilietiniai, vis, galiu pasakyti, kad keli pilietinės visuomis atstovės atėjo pasi, užsidengusios galvą skara. Ir tai mane tikrai šokiravo. Aš manau, kad jūs turėtumėte imtis kažkokių priemonių, kad būtų paaiškinta, kad, kad mes esame atvira vieta diskusijoms ir todėl moteris, kurios da, pasislėpę savo plaukus, poskara neturėtų e, e, būtent taip e, apsirengti, kaip pas mus atvyksta. Aš matau, kad toks elgesys netitinka mūsų bendro požiūrio atvi, parim, pagrysto atvirumu. Grįžkime prie darbo tvarkės. Pagal 149 darbo tvarkos taisyklių straipsnį patvirtintas gegužės ketvirtą dieną darbotvarkės projektas jums buvo išdalintas. Šios dienos darbotvarkė pakeitimų pasiūlymų net nesugavęs antradienį ponas Sasonį. Ačiū pirmininkė. Daug naujienų um, girdime Europos dieną iš daugelio vietų Europoje, kur Iš tiesų, ir šeimos, ir, ir, ir vaikai e, šią dieną atostogauja e, ir yra mūsų svečiai šiandien čia, bet turime naujienų, kurios labai neramina. Girdime apie problemą susijusią su maisto dalinimu, girdime apie labai prastas sveikatos e, sąlygas. Jūs mums posėdžio pradžioje priminėte mums apie vertybės, todėl svarbu, kad Europos parlamentas surinktų oficialų vizitą į pabėgėlių stovyklas Graikijos teritorijoje. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas kolega, mes šiandien svarstame šios dienos ir rytojaus posėdžių darbo atvarkę. Aš iš pirmo žvilgsnio nesupratau, ką jūs norėjote pasakyti ir nelabai supratau, ką jūs pasakymas bendro turi su mūsų darbo atvarkė. Todėl aš tikiuosi, kad jūs galbūt kitų metų šį klausimą dar kartą iškelsite. GUE frakcija pateikė prašymą įtraukti į antradienio darbo atvarkę komisijos ir tarybos e, pasiūlymą dėl e, vizų režimo liberalizavimo su Turkija ir svarstyti šį klausimą po to, kai bus apsvarstytas tarybos ir komisijos pareiškimas dėl Schengeno sistemos. Ponas Pinėlė norėtų pristatyti šį pasiūlymą. Savo frakcijos vardu pirmininkė norėčiau, kad būtų diskutuojama apie tai, e, kokią pažangą padarė Turkija, e, siekiant įvykdyti reikalavimus dėl e, vizų režimo liberalizavimo. Tai yra į trečiadienio darbo atvarkę e, diskusijos pabaigtas 24 komisija e, pareiškė, jog bus vizų režimas ir liberalizuotas be jokių garantijų, e, jeigu Turkijos pusė įvykdės pagrindinius reikalavimus. Mes prioriteto tvarka turėtumėm svarstyti tokius reikalavimus. Tai Kipro klausimas, ir teroristų įstatymas. Ir, ir, e, e, Diskusijos baigsis netrukus. Penktadienį e, prezidentas Erdoganas pasakė, kad Turkija neperžiūrės savo kovos su teroristais teisės aktų mainais už bevizį režimą. Nepamirškime, kad Turkijoje dabar kaltinami žurnalistai, mokslininkai, jie kalinami, apkaltinti ter, terorizmu, taip pat asmenės tiesiog besipriešinantis terorizmui, mes tiesiog pasiduosime šantažui, jeigu liberalizuosime vizų režimą iš savo pusės, o Erdoganas nevykdęs reikalavimų. Nepamirškime, kad Erdoganas ketina blokuoti sutarimą dėl repatriacijos, jeigu nebus priimti šitie tiesės aktai. Für den Antrag hat Frau Kollegin Harms um das Wort gemeldet. Dabar kolegė Harms e, nori pasakyti už e, šį pasiūlymą. Mūsų frakcija palaiko GUE frakcijos kolegės pasiūlymą. Manome, kad ypač, ypač atsižvelgiant į pastarųjų dienų įvykius ir premjero e, Davutoglų priverstinį atsistatydinimą Čandunda paskelbtą teismo nuosprendį apkaltinus jį praktiškai terorizmu ir jo užpolimu mes turime svarstyti padėti būtinai ir ES neturėtų nei Turkijoje, nei ES valstybėse narėse sudaryti įspūdį, įspūdžio, kad e, mus galima šantažuoti ar kad mes deramės su Turkija nekeldami jokių sąlygų. Todėl prašau įtraukti šį klausimą papildomai į rytos darbo tokia. Pone Metsola kalbės dabar prieš šį pasiūlymą. Prašau. E Ačiū pirmininkė, PP e frakcija supranta, kad tai labai svarbus klausimas visoms mūsų frakcijoms ir piliečiams. Manome, kad aišku, šitos diskusijos turi vykti, tačiau šios diskusijos turi būti atsakingos ir išsamios. Komisijoje pateikė praeitą savaitę pasiūlymą, jo negalima vertinti izoliuoti, nekreipiant e, dėmesio į bendresnį vaizdą ir kokia yra ES vizų politika Gruzijai kitom valstybėm valstybėm, todėl Europos parlamento na, vaidmo labai svarbus, bendrai priimant sprendimus, tie klausimai yra kontroversiški, jautrus, mes manome, kad kaip tik tai todėl mes turime jo labiau užtikrinti, kad diskusijoms būtų gerai pasirengta ir kad būtų laikomasi mūsų procedūrų. Taigi mūsų supratimu manytumėm, kad e, reikėtų, kad atitinkamas komitetas užsimtų šito klausimu ir kad būtų užtikrinta, kad būtų aktyvios diskusijos laikantis parlamento procedūrų. Pavyzdžiui, šį vakarą Libė komitetas išsamei diskutuos šio klausimu, kaip tik tai todėl P frakcija būtų prieš šio klausimo įtraukimą į darbo atvarkę šiuo metu. Dėkui. Apštimin. Balsuosime dėl šio pasiūlymo. Kas palaiko GUE frakcijos pasiūlymą, prašau pakelti rankas. Kas prieš? Kas susilaiko? Manau, kad reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. Balsuoti pradame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigime. 181 už, 92 prieš, tai reiškia, Tai reiškia, kad trečiadienio posėdis iki 24 valandos nusimato. Pone Harms, prašau dar kartą pasisakyti. Tam, kad nepainiotume darbo tvarkės klausimų tarpusavyje, aš noriu paminėti diskusiją su pono Timirmansu dėl Schengeno erdvės. Šiandien gavome žinių apie tai, kad Slovakijos ir Vengrijos pasienyje buvo apšaudytas automobilis su pabėgėliais ir buvo sužeista viena pabėgėlė moteris. Todėl, naudodamasi progą, noriu siūlyti, kad jūs praneštumėte ponui Timirmansui ir komisijai, kad mums yra labai svarbu išgirsti jo vertinimą dėl šio incidento. Aš manau, kad e, šiandien e, Slovakijos Vengrijos pasienyje įvykę įvykiai tik tai dar labiau atveria Šengeno zonos problemas. Dėl darbo atvarkės daugiau nėra pasiūlymų, taigi darbo atvarkė laikome patvirtinta. Dabar pradėsime bendrasias diskusijas dėl sanglaudos politikos. Ir tai yra ponios Jotovos pranešimas. Pirmiausiai suteiksiu žodį pranešėjai. Prašau, ponė Jotova.